diskusija ir, kaip jau sakiau, dėl šio klausimo bus balsuojama rytoj. Toliau kitas darbo tvarkės punktas - pono Ježiko pranešimas prospektas, kuris turi būti skelbiamas, kai valstybiniai popieriai siūlomi viešai ar įtraukiami į priekybos sąrašą. Gerbiamas ponė pirmininkė, kolegos, praėjus e, kuriam laikui, kai komisija paskelbė E, būtent e, konkretų pasiūlymą, tai dabar yra pagrindas mūsų darbui. E, komisijos pasiūlymas, pasiūlymu stengiama sumažinti reglamentavimo barjerą mažosioms, vidutinėms įmonėms. Europos parlamente Mes rimtai pažiūrėjom į komisijos nustatytus tikslus, pateikėm novatoriškų pasiūlymų tam, kad e, prospekto reglamentas būt, patobulėtų. Kartu padidintos ribos, e, numatant e, konkrečias išimtis ir kartu įvesta ES augimo prospekto savoka E, kartu tai palengvins gyvenimą tarp valstybiniais atvejais mažoms įmonėms. Per Slovakijos pirmininkavimą mes išgrininom savo poziciją ir pasiekėm susitarimą dėl teksto, kuris, tikiu, tikrai bus naudingas visiems. Ypač mes vienu milijonu eurų padidinom uh, tą ribą, nuo kurios nebus taikomos e, reglamento nuostatos draudėjams. Ir tokiu būdu tada bus galima gauti kapitalo mm, be didelių biurokratinių žingsnių. Kartu tai tikimės, kad sumažins mažųjų vidutinių įmonių kaštus, kad jos lengviau gaus fondų tarp valstybinių pagrindų. Kartu kapitalo reikalavimai mažoms draudimo bendrovėms numatyti ir joms tada nebereikės priklausyti vien tik tai nuo bankų teikiamo finansavimo. Mes kartu įvedėm prospekto santraukos savoką. Tokiu būdu sumažinsim e, išlaidas ir kartu sustiprinsim prospekte pateikiamą informaciją investuotojams, sustiprinsim investuotojų apsaugą. Kartu įmonės geriau galės naudotis e, šalutinėmis e, emisijomis vertybinių popierių ir tikime sustiprinti konkurenciją vidaus rinkoje. Būtent to turėtų siekti Europos kapitalo rinka. Mes turim derinti e, priemonės ES, sumažinti biurokratiją, su, sustiprinti investuotojų e, apsaugą ir stiprinti kapitalo rinkos augimą, kad įmonės mažusios vidutinės lengviau e, galėtų prieiti prie kapitalo rinkos, kad tai padėtų joms aukti. To mums labai reikia tais netikrais, met, netikrais laikais. Ir baigdamas noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams, komisijai, pirmininkavusiai Slovakijai už jų didelį darbą, už atsidavimą, tam, kad tikrai būtų galima e, užbaigti vadinamąją prospekto režimo reformą. Ačiū, ponė pranešėjų. O dabar komisijos vardu, komisijos vicepirmininkas Valdis Dombrovskis. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmėjai parlamento nariai. Jūsų pritarimas politiniam susitarimui bus labai svarbus žingsnis, numatant geresnę prieigą įmonėms gauti kapitalo ir kartu investuotojams teikiant geresnę e, informaciją. Tačiau tai, ką jūs siūlote, susijęs su svarbiausiais kapitalo rinkos e, plano punktais. Po keliarių metų dabar tikrai reikia priderinti Europos prospekto režimą prie kapitalo rinkos. 16 metais buvo klausimai, kuriuose dalyvavo emitentai, investuotojai, siūlytojai. Ir tos naujosios numatytos taisyklės, kuriuoms jūs tikiuosi pritarsit, tikrai bus e, geros e, ir kartu bus registravimo dokumentai supaprastinti ir kartu supaprastintos e, antrinių tam tikrų emisijų sąlygos. Dabar Europos augimo prospektas, tai MIFID 2 jau numatytas, tačiau buvo galima pasinaudoti supaprastintų prospektų. Dabar dabartinės rinkos tikrai gali būti ateities ES augimo rinkos. Rimos, ribos bus padidintos iki 8 milijonų eurų, anksčiau buvo 5 milijonai eurų pasiūlymai, tai valstybės narės galėtų pasiremti e, e tiesiog vietinėmis biržomis jų informaciją. E, Ir visa tai išeis iš, tai yra, į naudą išeis visiems tas supaprastintas prospektas, jo santrauka turint galvoje tai, kad kai kurios įmonės jau žinomos rinkoje. Apie 70 procentų e, prospekto informacijos susijusios su antrinėmis emisijomis ir tokiu būdu bus galima nemažai sutaupyti, 130 milijonų eurų per metus paminėtinas skaičius. Kartu registravimo dokumentas bus taikomas, numatytas penkių dienų laikotarpis, o vietoj buvusių dešimties metų laikotarpio. Tad tokiu būdu tada e, galima bus apsisukti greitai. Pone pirmininkė, gerbėmėjai nariai, dar kartą norėčiau Jums padėkoti už Jūsų puikų darbą šiuo klausimu. Dėkoju, ponė komisijos nary. O dabar EPP frakcijos vardu kalbės Tom Vandenkendelarė. Dėkoju pirmininkė, komisijos nariai, kolegos. Atsiskyrus Junktiniai karalystiai, ES praras didžiausią e, kapitalo rinką. Arba to galime bijoti, arba pasinaudoti šią progą e, ir eiti pirmin, mm, persijungti į kitą pavarą ir sukurti Europos kapitalo rinką. Europai reikia investicijų, tačiau mums reikia išsamei pagerinti invest investicinę aplinką. Ši naujoji, šis naujasis teisės aktas yra labai svarbus šią prasme. Europoje mm, tik 20 procentų įmonių gauna pinigų iš investuotojų, kitos priklauso nuo bankų paskolų. Ir tokiu būdu praradamas didelis potencialas iš kapitalų rinkos. prospektas čia sukuria labai daug kliučių dabar, nes yra labai sudėtinga ši sistema. Naujasis teisės aktas viską supaprastins ir atpigins. Ir e, iki vieno milijono pasiūlymai bus, e, jiems bus netaikoma šis teisės aktas, taip pat e, MVI pasiūlymai iki atvejai 20 milijonų taip pat e, bus e, įtraukiami į šį teisės aktą. Prospekto reglamentas e, suteikia mum unikalią progą atpiginti šį procesą MVI, užsitikrinant finansavimą. Mums reikia veiksmingesnių nemokumo ir restruktūrizavimo procedūrų. Aš ekonomikos komitete už tai esu, esu atsakingas. Taip pat reikia kuo greičiau spręsti šį klausimą. Mm, mes taip pat turime rytoj bent jau nugalėti pirmąją kliūtį ir balsuoti už šį reglamentą. Dėkoju. O dabar e, socialistų frakcijos vardu ponė Nina Džil. Dėkuoju pirmininkė, vicepirmininkė, kolegos, sveikinu visų pirma pranešėją Pilts ir Džezeką dėl šio pranešimo, kadangi man ir mano frakcijai e, e, jis labai svarbus dėl mūsų prioritėtų, jis sumažina e, biurokratiją, teisinės išlaidas, praktikos susiskaidimą valstybėse narėse, taip pat išlaisvina likvidumą iš institucinių investuotojų, taip pat harmonizuoja investuotojų apsaugos taisyklės. Pagrindinis mano frakcijos pasiūlymas, dėl kurio buvo susitarta, buvo susijęs su MVI augimo prospektu. Tai reiškia, kad MVI ES galės pasinaudoti vienu vieningu standartu, harmonizuotus dokumentu, užsitikrinamos kapitalą. Tai yra didelis žingsnis pirmin, lyginant su dabartinė sistema. Ir remdamosis šiuo teisės aktu, MVI galės lengvu, lengvai užsitikrinti lėšų visoje ES. Labai svarbu, kad šis teisės aktas taip pat leis mm, pasinaudoti kitomis naujomis finansavimo formomis, e, plėtojant ES kapitalo rinkas. Prospektas e, atvers e, durį duris į kapitalo rinkas, tačiau labai svarbu, kad emitentai trečiosiose šalise galėtų ir toliau e, naudotis prieigą prie ES kapitalo rinkomis ir ne ES narės taip pat turėtų galėti investuoti. Labai svarbu, atsižvelgiant į Junktinės karalystės atsiskirimą, būtų žalinga. Tai mm, atsižvelgiant į kapitalo prieinamumą MBI, nes Junktinėje karalystėje yra 60 procentų kapitalo rinkos verslo sutelkta ir tai atneša dėlių pasiekmių. Mm, ir kapitalo rinkų sąjunga gali dėl to nukentėti. Todėl prospekto reglamentas e, ir jo patvirtimas ne ES šalims ateityje gali būti labai naudingas. Dėkoju. Thank you, Madam Jill. Dėkuoju, ponė Džil, o dabar GUE NGL frakcijos vardu ponas Mikuel Fijas. Šis direktyvos pasiūlymas yra susijęs su kapitalo rinkos sąjunga. Ir jis remiasi tą viziją, kad mūsų MVI galės būti finansuojamos iš kapitalo rinkos ir kad valstybės skola kapitalų rinkose galėtų būti prekiaujama tarptautiniu mastu. Šios finansų rinkos tiesiog dabar nesusijęs su dabartinė mūsų realybė dėja. E, sudėtinga būtų tikėtis, kad MVI, kurios išlaiko mūsų ekonomiką, galėtų pasinaudoti tokiu būdu finansavimu. Nepaisant to, kad dėl šio pasiūlymo kyla daug abejonių, dėl antrinių pasiūlymų. Uh, arba e, netinkamų bausmių už netinkamą taikymą. Mes turime užtikrinti, kad būtų ypač valstybiniai bankai atsakingi ir įsipareigoja rūpintis tuo, kad verslas kurtų darbo vietas. Taip pat reikia didesnių atlyginimų, kad šeimos galėtų gauti didesnės pajamas. Behalf, uh... Ačiū, ponia Vėga. Aš toliau žaliųjų vardu Ernest Turtas, žaliųjų atstovas. Prašom vieną minutę. Ačiū. Dėkoju ponui Ježekui, mūsų pranešėjai, už puikų bendradarbiavimą. Žaliųjų frakcija nebalsuos už, mes susilaikysime. Mes manome, kad čia kuriamas režimas dėl suprastintų prospektų yra per platus ir sumažina apsaugą tam tikroms vartotojų grūbėms. Nepaisant to, noriu padėkoti pranešėjai. Ir dėl to mes balsuosime ir prieš, nes 7 ir 16 straipsnėje matytos pareigos emitentams, kad jie labai aiškiai nurodytų, kai naudojami akcininkų finansuojami finansiniai produktai. Nes anksčiau tokius produktus parduoda kai kurie žmonės netgi prarasdavo visus pinigus. Bet visgi mes susilaikysime. Ačiū. Toliau ponas Haiz. Ačiū pirmininkė. Sustarimas dėl prospekto reglamento yra labai svarbus žingsnis plėtojant tikrą kapitalo rinkų sąjungą. Noriu pasveikinti pranešėjų ir visus šelinius pranešėjus pasieko šį rezultatą diskusijos ir su taryba ir komisija, kad bendrovėms būtų lengviau ir pigiau gauti kapitalo, ypač MVI rinkose. Ir viešai platinti savo vertinius popierius leidžia užtikrinti, kad Europos bendrovės uh, galės tvariai aukti ir klestėti. Europoje turime problemą dėl pradėjo prasiklevimo bankų finansavimo. Kaip jau buvo sakytas, 25 procentai finansavimo gaunama iš bankų, o 25 procentai iš kapitalo rinkų. JAF yra atvirkščiai. Šis sustarimas padės sustiprinti ir pagilinti kapitalo rinkas Europoje. Pavyzdžiui, pagal naują augimo prospektą režimą mažų ir augančių bendrovių galimybės e, padidės E, nes bus naudojama viena sistema. Yra e, paveldo problemų iš ankstesnės prospekto direktyvos, nors jį veikia pakankamai gerai, ji neleido skurti stiprios bendros e, kapitalo rinkos. Atsirado tam tikro netikrumo dėl kai kurių reikalavimų, dėl to didėjo išlaidos ir mažėjo efektyvumas. Esamas režimas leidžia valstybėms narėms perkelti direktyvą savaip Dėl to atsirado 27 atskiri režimai. Džiaugiuosi, kad komisija nusprendė naują režimą įtvirtinti reglamentu ir tai sukuria tikrą e, suderinimą visose rinkose. Taip pat atskiras režimas buvo e, panaudotas, sukurtas e, dažniems naudotojams ir antriniai emisijai. Tai yra geras pavyzdys, kaip ES gali sumažinti biurokratiją, kai to reikia. Ir tai labai svarbus e, kapitalo rinkų sąjungo komponentas. Ačiū, ponia Heiz. Toliau. Pervanš Beres. Vieną minutę. Pone pirmkė, komisarė. Čia parlamentas, man atrodo, prisidėjo prie komisijos kai kurių pasiūlymų pagerimo, ypač dėl investuotojų apsaugos. Šią prasme aš būčiau norėjusi, kad būtume nuėję toliau, kad tas šiuo rezumi mes galėtume neprofesionalams investuotojams taip pat leisti dalyvauti rinkoje. Ir e, Man atrodo, kad kalbant apie PRIPS ankstesnį dokumentą, mes taip pat pasistumėjome į priekį. E, tikiuosi, kad e, prospekto naujas reglamentas palengvins sąlygą pakliūti, patekti į katalo rinkas mažoms ir vidutinėms įmonėms, kuriams dažnai trūksta finansavimo, nes bankai finansavimas yra labai ribotas. Ir tai pagerins E, taip pat e, darbą ir bendradavimą tarp priežiūros institucijų, e, emitento šalies ir platinimo šalies institucijų bendradavimą. Labai ačiū, ponė Beres. Toliau Teodoras Stalajan. Prašom. Ačiū pirmininkė. Aš balsuosiu už šio reglamento projektą. Ir kai balsuosiu už bet kokią priemonę, kuri galėtų padidinti kapitalo rinko įnašą į bendrovę finansavimą, išleidžiant vertybinius popierius. Investuotojų prospektas turi atitikti tris reikalavimus. Jis turi <clears throat> pateikti būtiną informaciją, kurios reikia investuotojams Antra, tai neturi būti našta e, tiems, kurio, kurie išleidžia prospektą. Ir trečia, jis turi būti taikytinas visoje Europos Sąjungoje. E, šis reglamento projektas būtent ir tenkina šios tris reikalavimus, pasiekus kompromisinius sprendimus numatyta pakankama informacija, kokia turi būti įtraukta prospektą ir taip pat numatyta pakankamai supaprastinimu palyginti su esame direktyva. Tiek, kai kalbam apie MVI ar tas bendrovės, kurios leidž, išleidžia antrinę misiją. Reikia pasidžiaugti ir Europos kapitalo rinkų priežiūros institucijų vaidmenių, nes siekiama, kad visi išleisti prospektai bus skelbiami internete ir be jokio mokesčio visi norintys galės juos paskaityti. Ačiū. Toliau, Paul Tang, vieną minutę. Um, Ačiū pirmininkė, kadangi aš jau esu ne paskutinis. Norėčiau tarti keletą žodžių visgi, nes Je, jeigu tarpvalstybinės kliūtis neleidžia bendrovėms užsimti verslų ir gauti kapitalo, tai būtent ES taisyklių trūkumas jų gyvenimą apsunkina. apsunkina. Todėl aš džiaugiuosi sudarintų prospekto E, reglamentu bendrovės tai yra vertai į rinką, į kapitalo rinką. Mažinama biurokratinė našta, tai yra labai gerai, tai yra žingsnis siekiant tikros kapitalo rinkų sąjungos, tačiau reikės daug daugiau žingsnių. Aišku, čia bus ir pavertimas artimės popieriais, kas gali ištrikti trialogijose, nes nebent uh, taryba norės aptarinėti tuos klausimus, kurios kelia Europos parlamentas. Ir aš laukiu to momento. Bet baigiant e, vidutinio laikotarpio peržiūrą, e, reiškia, kad mums reikės žengti dar didesnių žingsnių siekiant tos tikros e, kapitalo rinkų sąjungos. Ačiū. Noriu informuoti Jūs, ponė Tang, kad Jūs ne paskutinis, nes Dar yra spontaniški pasisakymai ir Dotis Marijas kalbės paskutinis. Ačiū, ponia pirmininkė. Džiaugiuosi, kad esu paskutinis ir tarsiu paskutinis žodis. Kaip ir kiti kolegos, aš sutinku, kad kalbant apie kapitalo rinkų sąjungą, tai svarbiausia buvo atverti e, finansavimo šaltinius MVI ir ypač svarbus yra skaidrumas ir informaciją e, klientams. Tai yra labai svarbis rytis, ypač e, išleidžiant e, misijas, kurios sudaro mažiau negu 5 milijonus. Klausimas komisijos nariui Bendaurovskai. 9 konstatuojama dalyje kalbama apie valstybės institucijų emisijas ar tarptautinių organizacijų, kurios atstovauja e, atstova daugiau negu vieną šalį. Jiems nereikės laikytis esamų reglamentų. Taip pat ir Europos centriniam bankui, valstybinarių centriniams bankams. Kodėl jiems taikoma tokia išlyga, ar nereikėtų skaidrumo ten taip pat, kai emisijas išleidžia tie subjektai. Ačiū. Toliau komisijos vardu komisijos narys Valdis Dombrovskis. Prašom. Uh, so, uh, Gerbiamasis ponė pirmininkė, gerbėmiai parlamento nariai. Naudodamasis progą noriu padėkoti Europos parlamentui, ypač pranešėjui Ježekui ir jo pirmtakui, kito, kitiems kolegoms, kurie dirbot su šiuo klausimu už trialogo dėrybas ir kartu noriu pasveikinti pasiekus gerą rezultatą. Na ir dabar mes kartu su ESMA toliau dirbsim su prospektu ir konkrečiai konkretinsim mūsų pasiūlymą. Tad laukia skubus darbas, kad e, iš tikrųjų mūsų nuostatos jau galėtų būti taikomos nuo 19 metų gegužės. Dėl pono Marijos klausimo centrinis bankas ir panašios institucijos e, jiems tokiais atvejais visada taikomos išimtis. Ačiū komisarė. Na ir dabar žodį suteiksiu mūsų pranešėjui Petru, Petru Ježekui. Dvi minutės. Pone pirmininkė, taip aš nesakiau, kad kapitalo rinkų sąjunga atsiras per naktį. Bet dabar turim vieną e, kapitalo rinkų sąjungos elementą, jam plačiai pritarta. Ir tai yra visas mūsų visų bendras pasiekimas. Tad džiaugiuosi, turėdamas galvoj ne vien turinį, esmę, bet dabartiniais sunkiais laikais, tai turiu pasakyti, jog šis pavyzdys aiškiai rodo, kad Europos parlamento frakcijos ir ES institucijos tikrai gali dirbti kartu ir pasiekti apčiopiamų rezultatų. Ačiū ir laba naktis visiems. Ačiū pranešėjai, baigiame diskusiją. O balsuojama dėl šio klausimo bus rytoj. Kitas posėdis rytoj, trečiadienį, 5 balandžio prasidės tai nuo 9 iki 14, o po to nuo 15 iki 23. Darbo tarkai yra paskelbta Europos parlamento internetinėje puslapyje. Dėkoju.